Um, hello, dear colleagues. Good evening. Uh, welcome to our extraordinary meeting here. Kolegos, sveiki atvykę į mūsų neįlinį posėdį. Čia Strasbūrė matėte šio posėdžio pasiūlytą darbo tvarkę ir taip suprantu, kad uh, prieštaravimų nėra, taigi darbo tvarkė tvirtiname. Šiandien turime vertimą į 20 kalbų ir kaip visada elektroniniu formatu yra pateikti susitikimo dokumentai. Taip pat šis posėdis yra transliuojamas. Norėčiau taip pat Jums priminti apie neformalų susitikimą su ponia Ainė. Didelių ambicijų koalicijos pirmininkės Susitikimas rengiamas tą progą, kad ponia Ainė lankysis Europos parlamente ir aptars JAV pasitraukimą iš Paryžiaus susitarimo. Tai bus puikiai galimybė aptarti šį klausimą su e, lyderė vienos iš tų šalių, kurie labiausiai veikia klimato kaita. Taip pat e, artėjant COP23 lapkričio mėnesį. Aš norėčiau paprašyti jūsų aktyviai dalyvauti šiame susitikime. Trečiadienį jis vyks. Birželio 14 dieną nuo 9 iki 10.30 maždaug. Taigi, E, tiek informacijos, o šios dienos mūsų posėdis yra skirtas apsikeitimui nuomonėmis su pirmojo vicepirmininku ponu Timermans. Taigi norėčiau Jūs šiltai pasveikinti mūsų komitete. Esu tikra, kad e, Jums tikrai patinka dirbti mūsų komitete. Mes labai atidžiai sekame Jūsų darbą ir tikiuosi, kad e, šis darbas bus abipusiai naudingas. Žinote, kad su klimato kaita susiję klausimai yra prioritetiniai mūsų komitete ir liks mūsų darbo tvarkėje iki mūsų kadencijos pabaigos. Žinote, kad dalyvaujame trilogę dėl ETS Taip pat e, e, LULUCF ir švarios energijos e, dokumentų rinkinys yra mūsų darbo atvarkė ir kaip visada, kai svarstome dokumentų rinkinius, mes tai vertiname kaip galimybę informuoti visuomenę apie mūsų darbą, bet tai taip pat reiškia mums tikrai didelę darbo naštą. Vis dėlto mes esame pasirengę toliau šį darbą dirbti. Kadangi jums tenka horizontali atsakomybė tvaraus vystimosi srityje ir žinau taip pat, kad e, jums labai aktuali šis rytis, taigi mes norėtume išgirsti, norėtume išgirsti daugiau apie komisijos bendrą požiūrį į tvarumą ir mums Mm, ypač įdomu bus išgirsti apie jūsų planus susijusius e, su mm, tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimu vidaus ir išorės politikoje ES. Žinome, kad komisija mm, rengia dabar ataskaitą dėl ES veiksmų e, tvarumo srityje ir mes e, taip pat rengiame delegacijoje formuojame delegaciją šiais klausimais. Taip pat norėtume išgirsti apie žiedinės ekonomikos veiksmų plano įgyvendinimą bei plastiko strategiją, kuri mums taip pat yra labai aktuali. Nenorime atimti per daug jūsų laiko, bet turiu paminėti, kad mums dirbant su sveikatos ir maisto saugos klausimais, uh, mes konstatuojame, kad mūsų netenkina padaryta pažanga, ypač kalbant apie antimikrobinį atsparumą. Mes, Europos parlamentas, nekartą prašėme pateikti veiksmų planą, kuris būtų įgyvendinamas. Turėtas veiksmų planas baigė galioti pernai Taigi reikia papildomų teisėkuros priemonių ir be to reikia taip pat, kad komisija darytų pažangą dirbant su veterinarijos produktų dokumentų rinkiniu. Šis dokumentų rinkinys užstrigęs dėrybose su taryba. Tai tokia įžanga. Norėčiau pasveikinti visus susirinkusius kolegas ir vicepirmininkė žodis jums. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų, tai labai svarbus posėdis mm, rengiant komisijai darbo programą ir mums svarbu išgirsti jūsų komiteto nuomonę. Tai yra vienas svarbiausių komitetų, mm, kuris mm, dalyvauja rengiant deklaraciją dėl ES prioritetų šiems metams. Žinote, kad yra pateikti e, pasiūlymų e, rinkiniai dėl atliekų tvarkymo ir išmetamųjų teršalų rinkinio ir taip pat norėčiau kalbėti apie švarios energijos dokumentų rinkinį. Bet pradžiai, kaip ir jūs sakėte, Svarbu kalbėti apie tokią darbo tvarkę, kuri m, mm, akcentuoja visus mūsų siekius, būtent 2030-ųjų darbo tvarkę. Komisija ir aš asmeniškai m, mm, labai rimtai žiūrime į savo įsipareigojimus. Ir kalbant apie veiksmus ES ir apie bendradarbiavimą su kitais partneriais kitose šalyse, tvaraus vystimosi tikslai patys savaime yra labai svarbus įgyvendinant mm, pasaulinę darbo atvarkę. Pernai mes patikėme savo reakciją į 2030-ųjų darbo atvarkę ir mm, tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimą ir tikime, e, Tikimės tolesnio darbo šioje srityje. ES gyvendinama 30-ųjų darbo tvarkė e, vykdys štai kokius tikslus. Pirmiausia, turime integruoti tvaraus vystimosi tikslus į mūsų ES darbo programą ir tai aktualu visoms institucijoms. Ir antra, mes turime pradėti galvoti apie ilgalaikę viziją ir sektorius, siek, įvairių sektorių politiką po 2030-ųjų. Žinau, kad pirmiausia, mes turime galvoti apie tai, e, kaip pasieksime tikslų, kurie užsibriežti 2020-iesiems, bet turime jau galvoti ir apie veiksmus po 2020-ųjų. Mes norime parengti ilgalaikę viziją kartu su mm, platforma, kurią sudaro daugelis e, labai daug suinteresuotų šalių. Parlamentas, taryba, valstybės narės, e, visi turi dalyvauti, nubrėžiant tokias e, politikas kryptis, kurios užtikrintų kad visi ir institucijos, ir verslo įmonės, ir kiti E, padėtų sukurti tokią aplinką, kurioje būtų galima įgyvendinti tvaraus vystimosi tikslus. Deja, galim tik apgailestauti, kad JAV vyriausybė pasitraukė iš Paryžiaus susitarimo. E, svarbu, kad Europa toliau laikytųsi šių tikslų ir įsipareigojimų. Ko gero, niekada nesame anksčiau susidūrę su tokio lygio iššūkiais, būtent užtikrinti ir vystimosi spartą, ir socialinę politiką, ir sumažinti spaudimą gamtiniams ištekliams e, ir gamtai. Mes turime rodyti pavyzdį, turime parodyti, kad galima turėti išsivyšiusią visuomenę, nedarant per dėlio spaudimo gamtai ir gamtinėms ištekliams. Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys yra pavyzdys to, ką mes galime padaryti kuriant darbo vietas ir tuo pačiu uh, saugant aplinką. Žiedinės ekonomikos viena pagrindinių dalių aplinkos, tai yra atliekų dokumentų rinkinys. Mes siekiame dėl jo pasiekti sutarimo iki šių metų pabaigos. Dabar jau prasidėjo trialogai ir aš tikiuosi jūsų paramos atlikų tvarkymas yra visiems naudingas. Jis padeda ir saugoti aplinką, ir kurti darbo vietas, ir skatinti ekonomikos augimą. Ir mm, tai labai aiškiai supranta dabar valstybės narės. Komisija nori, kad užmojų lygis šiuo požiūriu būtų kuo aukštesnis. Mm, siekiame, kad būtų užtikrintos skaidrios ir aiškios taisyklės, aišku, kad e, turi būti palygintini mūsų visų veiksmai. Kai kuriams valstybėms reikės papildomai laiko e, tam, kad jos įgyvendintų nubrėžtus tikslus, bet reikia vengti pernelyg didelio dėlisimo. Ir mm, nustatant didesnį žmonių lygį, reikėtų, aišku, teikti ir didesnę paramą, bet nereikėtų nukelti e, laiko terminų mm, pernelik toli. Na ir Gerai, kad ir parlamentas, ir taryba mm, nori užtikrinti kuo didesnį palyginamumą ir mm, kuo vienodesnės valstybių narių darbo sąlygas. Ir visos numatomos taisyklės susijusios su savartiniais ir panašiai turi būti įgyvendintinos ir labai aiškios. Mm, būtina taip pat nu, veiksmingiau panaudoti vairias ekonomikos priemonės. Mes įsiklausėme į parlamento raginimą dėl kokybinių rodiklių, bet tai turi įti ranką rankon su patikimais duomenimis, išsame informacija. Na ir dar viena mums labai aktuali sritis - maisto švaistimas. Žinome, kad yra pradėtos įvairios iniciatyvos šių požiūrių ir jos turi būti įteisiamos. Žinome, kad parlamentas ir taryba prašo komisijos um, gyventinti naujas um, iniciatyvas ir mes esame pasirengę jas siūlyti ateityje. Mes um, manome ar tikime, kad abi teisėkros institucijos veiks sparčiai ir iš vien. Ir kadangi jūs minėjote, pirmininkė, norėčiau paminėti dar vieną žiedinės ekonomikos elementą - plastikas. Žinome, kad plastikas yra labai svarbus kasdienė mūsų gyvenime ir ekonomikoje, bet žinome, kokį didelį neigiamą poveikį jis daro. Apie 70 procentų viso plastiko galiausiai sudeginama arba atsiduria žiukšlynuose. Ir apie 515 milijonų tonų kasmet yra išmetama tiek patenka į aplinką. Ir ne vien buteliukai, bet buteliukų kamšteliai vien e, yra didžiulė našta mūsų jūroms. Taigi mes tikrai turime mm, dėti labai daug pastangų. Plastiko gamyba generuoja apie 400 milijonų tonų CO2 emisijų kasmet ir Mm, vertinant dabartinės tendencijas, tas kiekis mm, tikėtina, kad dar labiau padidės. Ir žiedinės ekonomikos veiksmų plane raginama vertinti visą plastiko gamybos ciklą, mm, produktų gyvavimo ciklą. Ir taisyti padėtį. Ir žinote, kad mes savo teisėkros pasiūlymuose uh, patikėme konkrečių priemonių pasiūlymus, tarp jų ekodizainas. Bet turime daryti daugiau. Ir todėl paske, iki metų pabaigos ketiname paskelbti ES plastiko strategiją, kurioje bus numatytas dizainas, gamyba, naudojimas, šalinimas. Mes norime e, užtikrinti uh, žiedinį ciklą. Ir mes esame pasirengę mm, rasti konkrečius sprendimus. Ir jeigu tai pavyks, tai mes e, ne tik išspręsime didžiulę aplinkosaugos problemą, bet e, taip pat turėsime mm, didelę ir vertingą rinką ir turėsime ekonominės naudos. Mes turime mm, sukurti naują plastiko vertės e, grandinę plastiko produktai mm, turi būti sukurti taip, kad būtų perdirbtini, e, taip pat, kad būtų e, tvarus ir kad e, nebūtų plastiko taršos aplinkoje. Tai yra labai sudėtinga užduotis ir daug mm, kitų mm, mūsų tarptautinio ligmens partnerių JAV taip pat imasi priemonių. Nemažai šalių pradeda uždrausti mikroplastiką ir ieško tvaresnių alternatyvų. Strategijoje taip pat bus kalbama apie mm, apie suyrantį plastiką. E, taip pat numatome konsultacijas su suinteresuotomis šalimis, kurios prasidės rugsėjo 26 dieną. Na ir galiausiai Norėčiau pasakyti porą žodžių apie mūsų darbo metodą. Priešingai nei kai kurie, nematau prieštaravimo tarp geresnio reglamentavimo ir aukštų aplinkosauginių standartų. Ir ko gero visiems tai dabar jau aišku. Siekime geresnio reglamentavimo, kuris leistų mums įgyvendinti tvaraus vystimosi darbo tvarkę. Ir galiu pateikti porą pavyzdžių. Praeitą savaitę patvirtinome veiksmų planą dėl aplinkosaugos ataskaitų po to, kai įvertinome reglamentavimo kokybę ir nustatėme, kad būtina užtikrinti patikimos ir išsamios informacijos tiekimą Buveinių direktyvos vertinimas buvo viena iš pagrindinių mūsų pernai svarstytų temų ir e, atlikus vertinimą e, buvo nustatyta, kad ji turėtų būti įgyvendinama veiksmingiau. Kai kuriais atvejais, e, netgi jeigu komisija nesiūlo teisėkuros pakeitimų, vis tiek vertinimo procesai leidžia mums susitikti su suinteresuotomis šalimis ir išsiaiškinti mm, esamus trūkumus. Mes susitinkame, pavyzdžiui, su tais, kurie mm, konkrečiai gyvendina buveinių direktyvą ir mm, na, žinome, ir siekėme aiškintis, kaip įgyvendinti būtų galima veiksmingiau. Ačiū, šiek tiek viršiau savo pasisakymo laiką, lauksiu jūsų pastabų. Ačiū. Komisijos nariu Timermansui. Aš tik noriu taip pat pabrėžti jūsų mintis dėl atliekų pakuočių teisės e, aktų rinkinio. Mes norime padėkoti komisijos nariui Vėlai ir <clears throat> poniai Krespo taip pat už tai, kad palaiko parlamentą poziciją šiuo klausimu. Taip pat labai esu dėkinga už jūsų teiginį kad reikia ES politikos kontekste patvirtinti tvaraus vystimosi tikslus. Kuomet kalbame apie geresnį reglamentavimą, omnibus e, teisės aktų rinkinyje mes e, atkreipiame dėmesį jūsų pasiūlymus, tačiau iš tiesų mums reikia gauti daugiau informacijos tam, kad geriau suprastume jūsų siekius ir e, galbūt reikėtų išbraukti tam tikras administracinę naštą didinančias nuostatas. Taigi šiek tiek daugiau informacijos e, tikrai gauti būtų labai gerai. Na, o dabar e, noriu steigti žodį kolegoms, kurie nekantrauja užduoti klausimus. Pradėsime nuo koordinatorių. Pirmasis, žinoma, kalbės panas Lyzė. Prašau, ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijos vicepirmininkui už jo išsakytas mintis. Noriu pritarti jūsų teiginiams dėl plastiko. Iš tiesų būtų džiugu, jeigu komisija pateiktų atitinkamus pasiūlymus. Tačiau aš norėčiau pratesti pirmininkės Valian paskutinės mintis, nes mūsų komitetas atsakingas ne tik už aplinkos saugą, tačiau taip pat už sveikatos apsaugą ir jeigu teisingai supratau, tai komisija savo kadencijos pradžioje, nuo kadencijos pradžios nepatikė ne vieno pasiūlymo sveikatos apsaugos tema, mes kaip parlamentas e, tai vertiname labai kritiškai, parlamento rezoliucijose dažnai raginama komisija imtis veiksmų susijusių su atsparamu antibiotikams e, ir norėčiau mm, šią temą pratesdamas pasakyti, kad komisija yra pateikusi atitinkamą pasiūlymą, kurį mes palankiai vertiname. Tačiau tas pasiūlymas yra skirtas antibiotikams, kurie, naujiems antibiotikams, kurie yra skiriami gyvūnams gydyti, tuo tarpu naujieji antibiotikai, kurie būtų skirti žmonėms, niekaip nėra minimi. Mes esame pateikę kelis pasiūlymus, dėl laikos tokos jų neminėsiu, tačiau svarbu pabrėžti, jog sutartyse parašyta, kad ES yra priskirtinos tam tikros kompetencijos ir atsakomybės sveikatos apsaugos srityje, neįskirtinė atsakomybė, tačiau kai žmonės yra klausiami, ko pageidautų gauti daunų gimtadienį, ar kalėdoms, tai jie nekalba apie ekonomikos augimą, aš kažką panašaus, jie dažniausiai nori sveikatos ir komisija čia taip pat turėtų prisimti atitinkamą atsakomybę. Pone Dalį dabar žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū vicepirmininkų komisijos Timmermansui už tai, kad atvyko pasidalinti su mumis savo mintimis pristatyti prioritetus komisijos, kuriuos mes taip pat remiame. Aš norėčiau paminėti, tačiau klausimą apie kurį jūs nekalbėjote, tai yra glifosato tema. Ir ši tema, kadangi nebuvo pateikta e, jokių papildomų studijų susijusių su glifosato kancerogeniškumu, Ar e, atitinkamos paskelbtas išvadas apie glifosatą paskatins komisiją uždrausti šią medžiagą ir taip pat noriu paklausti, kokių papildomų priemonių komisija ketina imtis, kad užtikrintų skaidrumą <clears throat> ir uh, užsakytų papildomus paralelinius tyrimus, kadangi komisijos išvados dėl glifosato kancerogeniškumo kelia rimtų abejonių, taip pat ir dėl veikliųjų medžiagų. Taigi man paklausti, ar komisija ketina peržiūrėti EFSOS ir kitų agentūrų atliktus tyrimus dėl glifosato. Ačiū poniai dalį, kadangi EKR atstovų salėje nėra, tai dabar suteiksiu žodį Aldi frakcijos atstovai. <clears throat> Ačiū, atsiprašau už Gerbinjaną, kuris negali dalyvauti posėdėje, aš kalbėsiu jo vardu, tai, tai norėjau paminėti du aspektus, dvi sritis. Pirmoji susijusi su biologinės vyros strategija. Jūs kalbėjote apie natūralią aplinką, tačiau biologinės įvairovės strategija yra parengta iki 20 metų. Man įdomu sužinoti, kaip yra įgyvendinamos konkrečios priemonės kaip yra vertinamas jų poveikis ir kokiu konkrečiu veiksmu komisija įmasi, nes aplinkosaugos organizacijos mums praneša iš visos Europos apie tai, kad visoje ES biologinė įvairovė katastrofiškai mažėja, nekalbant jau apie kitus regionus. Antra sritis susijusi su aplinkosauginiu dempingu. Tie, kurie dar nežinote, <clears throat> šiuo metu Junktinėje karalystėje patvirtinas naujasis aplinkosaugos ministras, kuris yra e, aršus breksito šalininkas ir e, jis e, yra aršiai nusiteikęs prieš visus aplinkosauginius tyrimus ir nori netgi, kad kuomet jis buvo švietimo ministras, tai iš mokymo programos norėjo išbraukti visus aplinkos aukas susijusius klausimus ir temas. Taigi, aš manau, kad jis yra panašus į prezidentą Trumpą, kuris neigia klimato kaitą ir dabar e, pasitraukia iš Paryžiaus susitarimo. Taigi, aš manau, kad e, Siekdami bet kokių susitarimų su šiuo asmeniu mes privalome užtikrinti, kad ant kortos nebūtų pastatyti aplinkosauginiai mūsų planetos klausimai. Taigi, galėtumėte pakomentuoti šiuos du aspektus, būčiau dėkinga. Ačiū. GUE frakcijos vardu ponė Konečina dabar kalbės. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariu už tai, kad šiandien rado laiko su mumis susitikti. Aš sureaguosiu dabar į jūsų sakytas mintis. Savo kalboje jūs paminėjote tam tikrus probleminius aspektus mano vertinimu. Nuolat patvirtinami nauji teisės aktai, tačiau nėra įgyvendinami dabar galiojantis, trūksta veiklos planų valstybės narės e, tuos teisės aktus nepakankamai įgyvendina ir patvirtinami vis nauji. Tikrai negalima taip elgtis, kuomet nėra gyvenime galiojantis teisės aktai, siūlyti ir tvirtinti naujus. Taigi, kokiu veiksmu jūs ketinate imtis tam, kad komisija prisimtų atitinkamą vaidmenį įgyvendinamą su veiklos planus, aš turiu minėję ne tik atsparumą mikroorganizmams, kovą su živ AIDS, gelta, tuberkuliozė ir kitomis lygomis. Ir iš tiesų mes privalome susėsti prie stalo ir e, sutelkti savo dėmesį į tas rytis, kurioje, kuriuose kyla daugiausia problemų. Tiek valstybės narės, tiek komisija paprasčiausiai jokių veiksmų nesijima. Mes teikime vis naujus pasiūlymus. Dėja dabar turėsiu išeiti iš posėdžio, nes e, turiu dalyvauti svarbiame balsavime, tačiau bet kokiu atveju posėdžio transliacijos įrašą aš pasižiūrėsiu, išklausysiu jūsų atsakymą mano klausimą. Ačiū, poniai Konečnai ponas Eikau dabar žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju ponė Timmermans. Norėčiau pakalbėti apie endokrininius susirgymus, nes tai yra taip pat labai svarbi tema ir Manau, kad čia taip pat reikia geresnio reglamentavimo. 2014 metais komisija e, sakė, kad reikia socialinio ekonominio poveikio vertinimo. E, ir galiausiai net Teisingumo teismas sakė, kad e, komisija turi imtis veiksmų šioje srityje, bet iki šiol mes neturime jokio susitarimo, jokio komisijos pasiūlymo. Aišku, buvo pateiktas praėjusiais metais, e, tai yra 2016 metų birželio mėnesį. Inicia pirmoji iniciatyva, iniciatyvinis pasiūlymas, tačiau e, komisija bando pakeisti e, aktą, dėl pesticidų, e, pesticidų reglamentų akto ir mes matome, kad komisija viršyje savo įgaliojimus, mes žinome, ką, e, e, kokia yra teisingumo teismo nuomonė ir manau, kad mes turime e, kalbėti apie, taip pat ir apie šitą problemą, nes E, tai įtakoja visuomenės sveikatą. Todėl aš norėčiau paklausti, kada komisija pateiks pasiūlymą dėl mokslinių tyrimų, dėl. E, Dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų ir e, manau, kad mums reikia jų, jūsų pastangų šioje srityje, nes susidaro įspūdžius, e, kad vyksta tam tikri dalykai susijęs su šia tema ir manau, kad mes turime padaryti viską, kad geresnio reglamentavimo varda nenukentėtų tokios te, svarbios temos. Dabar paskutinė koordinatorė, ponė Dordan. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai Spalio 25 dienos komunikate, pristatydama 17 metų veiklos programą, komisija ketina imtis veiksmų, skatindama žiedinį ekonomiką ir mažindama aplinkoje plastikinės atliekas. Taigi noriu žduoti Jums tokius klausimus. Konkrečiai įgyvendindami savo programą, ar galėtumėte pasakyti, kokią reikšmę. <clears throat> Jūs skiriate žiedinės ekonomikos kontekste e, gamybai ir vartojimo vietos lygmenį. Kalbant apie ES veiksmus skirtus Afrikai ir kaimininėms šalims, siekiant skatinti darbo vietų kūrimą ir mažinti migraciją. Ar galėtumėte patikslinti, e, kokius metodus pastelgsite gyvendindami savo atitinkamą planą? Taip pat komisija, cituoju, nori optimizuoti ir priderinti BŽUP prie tvaraus vystimosi. Kaip jūs e, ketinate derinti šios e, tikslus su tuo, kad svarbiausias e, BŽUP tikslas yra skatinti gamybą. Taigi, kaip jūs ketinate užtikrinti BŽP produktivumas, siekdami kartu apsaugoti nuo pesticidų ir GMO žmonių sveikatą. Kalbant apie aviacijos sektorių, ar pripažįstate tarptautinę aviacijos organizaciją kaip tokią, kuri turi daugiausiai galiojimų šios rytyje, ar manote, kad ir ES čia galėtų imtis e, rimtesnių veiksmų? Dėkoju, tuo baigiame pirmąjį klausimų raundą. Dabar žodis Jums, ponė komisarė. Aš pabandysiu atsakyti į visus klausimus, o jeigu negalėsiu, tai pasakysiu, kad grįšim prie šio klausimo vėliau, nes kai kurie klausimai yra labai, reikalauja tokio tikslaus, preciziško, preciziško atsakymo ir mano kolegos man padės parengti atsakymus raštu. E, bet pradėkime nuo, nuo sveik, su, klausimų susijusių su sveikatos apsauga. Iš tiesų mes turime atitinkamus teisės aktus, kurie reglamentuoja maisto saugos klausimus ir e, su šiais teisės aktais yra susijusios atitinkamos kontrolės. E, Ir dabar mes koncentruojamės iš šių teisės aktų įgyvendinimą ir bandome užtikrinti, kad maisto, rinka, maisto produktų rinka būtų saugi. Taip pat kalbame ir apie atsparumą, antimikrobinį at, atsparumą. Ir aš tikiuosi, kad tokiu būdu bent šiek tiek atsakau į pono Lyzės klausimą. Taip pat mes bandome užtikrinti kiek įmanome efektyvesnę sveikatos apsaugos sistemą. Manau, mes neturime nuvertinti darbo susijusio su e, įgyvendinimu tam tikrų teisės aktų, pavyzdžiui, e, tabako direktyvos, taip pat e, atitinkamų sveikatos apsaugos paslaugų e, teikimo per, e, tarp, tarp valstybinių mastų. Taip pat e, noriu pasakyti, kad mūsų kompetencijos šioje srityje yra ribotos. Ir mes bandome keistis gerąją praktiką ir aš matau, kad valstybės narės taip pat bando e, aktyviai spręsti e, šiuos klausimus dėl glifosato. EFSA išvados, kad glifosatas nėra laikomas kancerogeniška medžiaga, e, ir kalbant apie atitinkamas institucijas, tarptautinės institucijas ir e, E, e, reikia kalbėti apie vienintelį įrodymą, tai yra moksli, moksliniais tyrimais pagrista įrodymą, o e, atitinkami politiniai svarstymai ar emocijos, jo, jie negali viršyti mokslinių įrodymų. gegužė 16 dieną e, komisija nusprendė, kad reikia pradėti naujas diskusijas su valstybėms narėms dėl glifosato. Ir mes e, dabar bendradarbiausime su valstybėmis narėmis, kad rastume e, atitinkamą sprendimą ir galėtume užtikrinti kiek įmanoma geresnę visuomenės sveikatos apsaugą ir kad tai taip pat būtų teisiškai pagristos atitinkamos priemonės. E, galutinis terminas, iki kada mes turėtume pateikti e, atitinkamis pasiūlymus, yra šeši mėnesiai po e, nuomonės pateikimo ir Mes tikimės, kad e, valstybės narės e, valstybės narės balsuos rudenį dėl šio klausimo. Aš atsimenu e, praėjusios savaitės diskusiją su e, regioninės valdžios atstovais, e, regiono atstovais dėl biologinės įvairovės. Reikia pasakyti, kad šita tema yra aktuali. Visoje ES žmonės mato, kas vyksta aplink juos ir manau, kad mes ypatingą dėmesį turime skirti atitinkamų teisės aktų įgyvendinimui. Ir e, mes atitinkamas priemonės numatėme veiksmų plane, kurį pristatėme praėjusi, praėjusią savaitę. Ir e, mes šioje srityje glaužiai bendradarbiaujame su valstybėmis narėmis ir taip pat su e, regionų valdžia. Ir tai aišku yra susiję su tam tikrais politiniais sprendimais ir e, e, gaila, kad e, yra valstybių narių, konkrečiai viena valstybė narė, kuri išreiškė norą palikti ES, bet kai kada egzistuojantis teisės aktai nors juos patvirtino atitinkamos valstybių narių vyriausybės, kai kada atspindi tik biurokratišką požiūrį, biurokratų požiūrį. E, kalbant apie aplinkosauginį dempingą ir e, geresnės e, ekonominės sąlygas, galiu pasakyti, kad mes vakarų pasaulyje galime kurti tik tai tokią ekonomiką, kuri ne būtų papildoma našta mūsų aplinkai. Ir manau, kad jeigu mes suprasime, kad reikia saugoti aplinką, tai tokiu būdu ir kursime atitinkamą ekonomiką. Ir kalbant apie e, anglių kasiklas, reikia su, suprasti, kad yra kad yra ir alternatyvių energijos rušių ir aš žinau, kad e, atitinkama reforma yra skausminga dėl to, kad jinai yra susijusi su darbo vietų praradimais ir dėl įgyvendinimo. Pone Konečna uždavė klausimą ir aš, e, mes, e, tai yra komisija, kaip kaip sutarčių sergėtoje turėtų e, e, prisiminti, kad tai yra vienintelė mums likusi priemonė ir kad tai yra esminis elementas, kalbant apie bet kokį ekonominį e, modelį. Aplinkosauga yra svarbi to dalis ir tai tą reikia aiškiai pasakyti. Dėl endokrininę, endokrininę sistemą veikiančių medžiagų aš jau, man atrodo, atsakiau. E, pono Aikauto klausimas. Galiu pasakyti, kad aš negaliu dabar e, atsakyti į tą klausimą konkrečiai, nes neturiu atitinkamos informacijos. Mes bandome bendradarbiauti su valstybėmis narėmis ir e, siekiame to, kad visi kriterijai būtų patvirtinti Aš nenoriu Jums pateikti dabar tokio aptakaus atsakymo, todėl jeigu Jūs nieko prieš, mes pateiksime Jums konkretų atsakymą raštu. E, Pone Donano taip pat uždavė labai konkretų klausimą sus... Ir čia reikia pagalvoti apie tai, kad ir vietos lygių turi būti kuriami atitinkami tinklai, kurie padėtų kovoti su atliekomis. Tai yra daug turi vykti vietos lygmenyje. Ir iš tiesų, kalbant pavyzdžiui apie energijos tiekimą, tai taip pat turėtų e, būti e, jis būtų, turėtų būti organizuojamas vietos e, e, lygmenių. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie kovą su atliekomis. Taip pat jūs paminėjote žemės ūkio sektorių ir ateities žemės ūkio politiką. Mes negalėsime užtikrinti biologinės įvairovės e, ir tvarios maisto produktų gamybos be E, visų ūkininkų pastangų. Mes, mes e, negalime veikti prieš ūkininkus, jie yra mūsų strategijos dalis. E, mes turime siekti, kad bendra žemės ūkio politika taptų kiek įmanoma žalesnė ir mes turime bendrauti, bendradarbiauti su ūkininkų bendruomenė visoje Europos Sąjungoje. E, Aišku, e, jūs minėjote e, BŽUP tikslus, bet e, tie tik tuos tikslus dabar galima įgyvendinti kitaip negu prieš 15, prieš, prieš keliasdešimt metų, nes pasaulis keičiasi ir jeigu mes norime pasiekti atitinkamų tikslų, kad būtų užtikrinta maisto sauga, tai mes turime atsižvelgti taip pat ir į aplinkos sauginius aspektus, nes nėra kito kelio. Aš nežinau, kaip migracijos klausimas yra su tuo susijęs, kaip jūs tą formulavote, bet man pačiam atrodo, kad e, dažnai migracija sukelia e, atitinkamos e, aplinkos sauginės priežastis, dikumėjimas ir panašus procesai. Ir, e, ir iš tiesų tam yra net ir moksliniai įrodymai. Ir manau, kad mes turime prisimti bendrą atsakomybę kovoti visi kartu su e, dikumėjimu Afrikoje, turime kovoti už biologinę įvairovę, nes tai yra e, faktoriai, kurie e, verčia žmonės migruoti į kitą į kitas pasaulio vietas, įskaitant ir Europą. E, taip pat pagalvokite apie vandens trūkumą ir kaip tai įtakoja migracijos rautus ir kokį spaudimą tai mums daro ir kad tai taip pat įtakoja tas žutis viduržėmio jūroje. E, mes turime suvokti visus įmanomus aspektus. Tikiuosi, kad e, atsakiau į visus klausimus, ponė pirmininkė. Ačiū. Manau, kad tikrai jūs atsakėte užduotus klausimus. Nežinau, ar um, atsakymai tenkins tuos, kas juos uždavė. O dabar antrasis klausimų raundas. Ponas Belet. Ačiū pirmininkė. Vicepirmininkė, Paryžiaus susitarimas ir tai, kas įvyko Vašingtone. JAV pasitraukė ir kila klausimas, kaip ateityje užtikrinti e, vienodas galimybės visoms šalims. Aišku, pastarosiomis dienomis e, pateikta nemažai idėjų E, e, galvojama apie anglės importo mokestį ES, nors nesame tikri, kad tai geras pasiūlymas. Bet galbūt reikėtų galvoti apie kitas priemonės ir apie tai, kaip įtraukti tas šalis, kurios nesilaiko Paryžiaus įsipareigojimo. E, kaip jas įtraukti į Europos prekybos e, apivartiniais taršos leidimai sistemą. Financial Times rašė neseniai, kad bet koks mechanizmas apimantis e, importą būtų per sudėtingas, bet tuo pat metu Kalifornijoje būtent tai ir daroma dabar praeitą vasarį prieš keletą mėnesių pateiktas reformos pasiūlymas Kalifornijos valstijos Anglijos priekybos sistemai. Tai jeigu um, Kalifornija taiko tokias priemonės, kurios labai panašios į tai, ką mes turime ES, tai galbūt ES taip pat turėtų rasti um, teisėtą e, ir tinkamą sprendimą. Galbūt e, mes galėtume pagalvoti apie tokią sistemą, susijęti ją su Kalifornijos, e, Pietų Korejos Mm, Kanados, kitami, įtraukti kitas šalis ir įtraukti tas šalis, kurios nori importuoti į ES, mm, užtikrinti, kad ta pati sistema visas tas šalis e, apimtų. Ačiū, toliau panas Pernijo. Ačiū pirmininkė. Vicepirmininkė, aš taip pat e, kalbėsiu apie Trumpo pasitraukimą iš COP21. Nemažai e, analitikų sako, kad Paryžiaus sustarimas e, bus įgyvendinamas be Trumpo, bet dalyvaujant JAV. Nes JAV piliečių daug nepala, nepalaikė Trumpo administracijos. Ir iš tiesų yra toks antitrampo judėjimas, kalbant apie klimato kaitą. Ir New Yorko vesmeras Bloombergas yra vienas iš pasirašiusių deklaraciją tarp kitų daugybės verslo įmonių patvirtinusi savo įsipareigojimą toliau siekti Paryžiaus susitarimo tikslų. Ir iš tiesų būtina pabrėžti, kad regioninės ir vietos organizacijos turi ir daugiau galių ir kompetencijos nei e, šalių vyriausybės kovojant su e, tarša ir taikant naujas aplinkosauginės taisyklės. E, taigi reikėtų iš tikrųjų užtikrinti Gaudų bendradarbiavimą su JAV valstijomis, miestais ir verslo įmonėmis. Tai galbūt, vicepirmininkė, jūs galėtumėte pasakyti, ar turite darbo atvarkį šiuo požiūriu, ar turite programą ir kaip ES galėtų stiprinti tos ryšius su mm, valstijomis, miestais ir verslo įmonėmis Amerikoje, mm, kad būtų toliau siekiama tų tikslų, kurių siekti įsipareigojo prezidentas Obama pasirašydamas per jų susitarimą. Ačiū, panas Levi. Serbiją. Ačiū vicepirmininkė už tai, kad dalyvaujate mūsų šios dienos posėdėje. Ačiū Jums už atsakymus ir labai detalę pateiktą informaciją. Aš taip pat pratęsiu Paryžiaus susitarimo temą. Ir kalbant apie Trumpo sprendimą pasitraukti iš to susitarimo, turime galvoti apie šio pasirinkimo pasiekmes ir ką mes darysime reaguodami. Komisija pristato žiedinės ekonomikos planą. ETS, pastangų pasidalymo, pasiūlymą ir taip toliau ir panašiai. Bet numatydama naują darbo programą, komisija ką konkrečiai e, numato daryti, kad būtų įgyventinamas Paryžiaus susitarimas. Kaip komisija savo naujoje darbo programoje spręs e, šios klausimus? Mes turime turėti šią informaciją Komisija turi aiškiai pasakyti, kokiu konkrečiu veiksmu imsis, nes e, mums parlamente svarbu tai žinoti, kad mes galėtume mm, priimti savo sprendimus. Ačiū, vicepirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu apie Paryžiaus susitarimą. Jis, aišku, mums visiems labai svarbus ir norėčiau tik papildyti ankstesnius e, kolegų pasisakymus. Iš tiesų, panašu, kad e, toks e, JAV sprendimas yra galutinis. Bet Europa turi toliau dirbti šioje srityje ir imtis lyderės vaidmens. Ir mes turime kalbėti apie ekonomiką, ne vien apie ekologiją. Kuo spartesnė bus pažanga, tuo ekonomiškai naudingesni bus šie sprendimai. Mes Užsibrėžėme konkrečių tikslų ir dabar turime tų tikslų siekti. E, turime galvoti mm, ir elgtis pragmatiškai. Turime pagalvoti taip pat apie tai, kokios Europos biudžeto lėšos yra numatytos mm, tikslams pasiekti. Efektyvus energijos naudojimas, infrastruktūra. Galbūt e, kai kurie elementai neturėtų patekti biudžeto skaičiavimus. Ačiū. Aš mm, noriu padėkoti už tai, kad mm, aptarėme šiandien šios visus klausimus ir aš turiu uh, klausimą, kurį norėčiau užduoti gimtają vengrų kalbą. E, Junker elnök úr ígéret. Kai buvo išrinktas e, komisijos pirmininkas Junkeris, jis pažadėjo, kad sprendimai dėl GMO ES bus priimami labiau demokratiškai. Mes žinome, kad tai yra labai svarbus klausimas ir labai sudėtingas klausimas teisinių požiūrių. Yra trys kukurūzų rūšis, kurioms yra taikomas leidimas ES. 2016 vasarį, atsiprašau, lapkritį Europos parlamentas balsavo prieš tos leidimus. Ir taryboje taip pat e, nebuvo kvalifikuotos daugumos. Taigi, aišku, kad daugelis valstybių narių yra prieš tai, kad e, šioms GMO kukurūzų rušims būtų išduoti leidimai. Mane domina jūsų asmeninė nuomonė šio klausimu. Žinau, kad e, jūs gerbėte demokratinį sprendimų prieimimo procesą, bet man įdomu būtų išgirsti jūsų asmeninę nuomonę. Panas Domans, ačiū. E, ačiū vicepirmininkui už tai, kad e, atvyko su mumis susitikti. Aš nedalyvavau pradžioje susitikimo, bet girdėjau, kad sakėte nemažai vertingų dalykų apie tvarų vystimąsi. Uh, Aš noriu užduoti klausimą apie daugia šalį forumą, kuriame dalyvauja daug suinteresuotojų šalių. Mm, turi dalyvauti čia mm, įvairių komisijos tarybų, e, tarnybų atstovai, bet taip pat vietos valdžios institucijos, ES institucijos, kitos organizacijos. Taigi, mm, ar galėtumėte uh, mums pateikti konkrečių pavyzdžių, kaip įsivaizduojate to forumo darbą ir kaip jis turėtų pasiekti užsibrieštų tikslų. Ačiū. Toliau ponas Florence. Aš išdrysiu tarti keletą žodžių apie poną Trumpą. Aš įvertinu kaip tam tikrą aplinkosaugos ajatolą, kurio nereikėtų taip bijoti. Europos Sąjunga, jeigu ir toliau dėks naujoves, tai ir pramonė jas e, turės pasigauti. Europos Sąjungoje ir jeigu JAV pramonė norės ir toliau išlikti lyderiaujantį pasaulyje, neturės kito pasirinkimo. Aišku, Trumpo elgesys nervina, be jokios abejonės, tačiau mes e, vis tik tai turėtume nusekliai vykdyti savo politiką ir e, kiti pasieks mūsų pavyzdžių ir bažnyčia, pavyzdžiui, JAV taip pat šios tikslus palaiko. Komisijos vicepirmininkė, jūsų kalba man labai patiko, minėjote 17 punktų tvaraus vystimosi tikslų, po to atlikote tam tikrą įvertinimą tų punktų ir tikslų gyvendinimo. Ir čia aš išvelgiu ir e, matau nemažai spragų Taigi, galbūt kai ką supratau teisingai, noriu paklausti, užduoti kai kurios klausimus. Man oro tarša yra labai svarbus dalykas, taip pat augalų ir gyvūnų apsauga. Iš Vokietijos e, gaunu daug skundų ir e, į juos e, šiame dokumente praškai neatsižvelgiama ir kaip ūkininkui man yra labai svarbus augalų, svarbios augalų apsaugos priemonės manau, kad mums reikia naujos katos augalų apsaugos priemonių. Aš jau šiandien mielai uždraučiau neonikotinoidų naudojimus, tačiau gamintams pramonį turime aiškiai pasakyti, kad e, šios tikimasi naujos kartos e, augalų apsaugos priemonių, e, tokių, kurios nepatektų į vandens telkinius, kaip yra dabar. Ir e, gamintojams pramonė reikia aiškiai pasakyti, kad mums reikia visiškai naujų priemonių ir e, e, tas leidimo naudoti pratesimas keliams metams ir praktiškai mirtina nuodėmi. Na ir dar dėl žemės ūkio. Aš manau, kad čia reikia kalbėti apie tam tikrą suvokimo problemą. Svarstant šį klausimą taip pat ir mano kolegų tarpe Ir e, aš prašau gyvendinant tvarumo strategiją skatinti ir e, tą e, suvokimo, tos suvokimo pokyčius, nes jauni ūkiniai jau pradeda tai suprasti, tačiau mano kartos žmonės to visiškai nesupranta. Ir jeigu žmonėms būtų paaiškinta, kokiu tikslu mes siekiame ir ką tai mums atneštų, tai ir žmonės atitinkamai prisidėtų prie jų įgyvendinimo. Aš manau, kad reikia daugiau aiškinamojo darbo. Pone Harmžodis. Ačiū. Aš norėčiau žinot klausimą dėl Orguso konvencijos. Orguso e, konvencijos įgyvenimo komitetas e, kovo 17 dieną savo pareiškime teigia, kad ES pažeidžia Orguso konvencijos 9 straipsnį, tai yra teisingumo nuostatas. Pažeidžia, buvau nustebusi skaitydama, kad nei vienai vyriausybinė organizacijai ar fiziniams asmenims nebuvo sutikti teisinė pagalba, skundžiant teisės institucijų priimtus atinkamus sprendimus, išskyrus reikalavimus e, paviešinti tam tikrus e, neviešus dokumentus. Dabar Oruso konvencijos e, šalis posėdžio 17 metų rugsėjo mėnesį ir nuo to laiko, kai 2002-aisiais atitikties mechanizmas buvo patvirtintas, komiteto daugumai išvadų nariai pritardavo arba šalių susirinkimo metu būdavo pritarta, e, taip pat pritarint ir Europos Sąjunga. Taigi, kokiu veiksmu Europos Sąjunga imsi šiuo atveju, kai į ją yra e, pareikšti kaltinimai nesilaikant Orhuso konvencijos nuostatų. Ačiū pirmininkai, ačiū vicepirmininkui, kad atvyko. Vienas svarbus klausimas, kuris svarbus mūsų komitetui, tai yra žemės naudojimas, žemės paskaitės keitimas ir, ir miškininkystė. Ir politinės frakcijos parlamente sutarė dėl to, kad reikia sodinti daugiau e, medžių, nes jie absorbuoja anglės dioksidą. Ir antras dalykas, kad reikia daugiau pastatų statyti iš medienos, nes tokiu būdu taip pat būtų absorbuojama daugiau CO2 ir taip pat sumažintume cemento naudojimą. Jūs minėjote, kad plastiko atlikos ir plastikas atsakingas už 20 procentų CO2 emisijų, <clears throat> o E, cementas taip pat yra atsakingas e, už didžiąją dalį CO2 emisijų, taigi kuo daugiau mes statysime pastatų iš medžio, tuo bus geriau. Žinoma, e, statyb, medis kaip statybinė medžia, kaip aš aukštuminių pastatų yra glaudžiai susijęs su atitinkamais priešgaisriniais reikalavimais. Jos taip pat būtina atsižvelgti kadangi e, dėl e, gaisrų galimybės žmonėms kyla nemažai klausimų, tačiau kalbantys su gaisrininkais, jie mėliau norėtų gesinti užsidegusius medinius pastatus, pastatus nes jų gaisro pobūdžius, e, pobūdį arba atitinkamo užsidegusio pastato grįvimo pobūdį būtų galima lengviau prognozuoti negu, pavyzdžiui, mūrinio pastato. Kitų met, kitais metais e, Vienoje bus e, atidarytas iškilmingai pastatas, 24 aukštų pastatytas iš medžio. Taigi aš noriu užduoti paprastą klausimą, ar pasinaudotumėte bet kokiamis galimybėmis, kurios pastaikytų jūsų kelyje, kad paremtumėte uh, medinė statyba. Ačiū, dar noriu paklausti kitų kolegų sėdinčių salėje, ar jie turėtų klausimų, nematau norinčių. Taigi, prašau sakyti už tos klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad e, dauguma komiteto Daugumai komiteto narių rūpi Paryžiaus sustarimas, mūsų prisimti įsipareigojimai, siekiant užtikrinti, kad jis būtų sėkmingai gyvendintas nepriklausomai nuo prezidento Trumpo sprendimo jame, jo gyvenime nedalyvauti. Mes, žinoma, pareiškėme, kad labai apgailestaujame dėl šio sprendimo, tačiau manau, kad kartu tas sprendimas E, tiksliau e, daugelis pareiškimų palaikančių šį sustrimą ne tik kitų pasaulio šalių, tačiau ir iš daugelio Junktinių valstybių suinteresuotų subjektų. Aš skaičiau New York Times laikraštį spausdintą didžiulį straipsnį, kuriame didžiausios JAF įmonės aktyviai oponuoja prezidento administracijos pozicijai ir palaiko Paryžiaus sustarimą. JAF tokie dalykai nedažnai nutinka, praktiškai niekada nenutinka. Tai reiškia, kad mūsų vizija dėl Paryžiaus sustarimo įgyvendinimo šiuo metu sulaukia daug paramos daugumai netgi JAF gyventojų, verslo atstovų, vietos savivaldos atstovų norisi dalyvauti šio pasaulio sustarimo įgyvendinime. Jiems tai yra patvirtintas dalykas, o tai reiškia, kad mes turime kurti, kurti naujas partnerystės, ne tik vadovaudomėsi tradiciniu vestfališkoju modeliu, kuomet suverenės valstybės tarptautinių lygmenių tarpusio bendrabiauja. Kodėl mes negalėtume, pavyzdžiui, užmėgsti glaudesnių partnerystės ryšių su Kalifornija? Ir e, tokiu būdu, manau, galėtume taip pat paskatinti ir partnerystę tarp Paryžiaus ir Pittsburgo, pavyzdžiui. Iš tiesų, Paryžiaus susitarimas teisinių požiūrių nėra pats rimčiausias, tai yra labai rimtas e, pareiškimas dėl tam tikrų ketinimų pasaulio mastu. Tačiau <clears throat> tas pareiškimas galėtų paskatinti ir tą pasaulinio maso suinteresuotus subjektus bendradarbiavimą glaudesnį tarpusavį, kuris pakeistų tą vestfališkąjį modelį, kuomet bendradarbiauja atskiros valstybės ir ES čia galėtų imtis lyderės vaidmens ir aš matau, kiek daug partnerių dabar siekia su mumis užmėgsti kontaktus ir ne tik iš Kinijos, bet ir iš kitų šalių ir mes dabar norime sukurti tą teigiamą dinamiką, paskatinti šios partnerystės augimą. Iš tiesų nuoširdžiai manau, kad šiuos siekius taip pat remia ir dauguma e, pasaulio bendruomenės, dauguma pasaulio gyventojų. Ir ponas Belet kalbėjo taip pat apie kitus aspektus, pavyzdžiui, būtinybę apmokestinti CO2 išmetimą oro taršą mes turime apmokestinti ne tik žaliavas, tačiau taip pat ir uh, apmokestinti tą mūsų ekonomikos daromą spaudimą motinai žemė. Taigi techninių lygmenių tikrai jau daug kas yra nuveikta tarp teisėkros institucijų, mums tarpininkaujant, tačiau iš tiesų manau, kad dabar reikia pademonstruoti pakankamai politinės valios tam, kad tas darybos prasidėtų ir įsibėgėtų. Aš dedu visas įmanomas pastangas kalbėdamasi su valstybių narių vadovais, siekdamas jiems paaiškinti, kad dabar reikia pasinaudoti atsiradusią galimybę ir judėti į priekį. Judėti į priekį turime parodyti, kad mūsų ketinimai yra rimti ir kad taršos leidimų prekybos sistema taip pat atitinka Paryžio prisimtus įsipareigomus. Tikrai žinau, kad e, šių tikslų pasiekti nebus lengva, tačiau įmanoma tai padaryti ir aš nesu tikras, kad e, mums padėtų tam tikros priemonės, kurias galėtume taikyti e, pasienyje, nes dėl to tikrai sulauktume nemažai teisinių ginčių pasaulinės prekybos organizacijos kontekste netgi ne, nežinau, nesu tikras, ar techniškai tai būtų įmanoma įgyvendinti ir bet kokia valstybės narės tokiems pasiūlymams nepritarė. Taigi, manau, kad e, ES taršos leidimų prekybos stiprybė yra susijusi su <clears throat> bendrų taisyklių patvirtinimu atskiriams sektoriams ir valstybėms narėms ir jeigu uh, E, kai kuriuose sektoriuose bus pradėtos taikyti tam tikros priemonės pasienyje tarp valstybių narių, tai jų poveikis nuo to smarkiai nukentėtų. E, manau, taip pat, kad ponas Lavijo uždavė pagristą klausimą dėl komisijos veiklos programos ir e, šių priemonių poveikioje. Aš išgirdau tą žinę iš jūsų <clears throat> dėl būtinybės atsižvelgti į šios aspektus ir kitų metų komisijos veiklos programoje labiau. Taip pat suprantu, kad e, visi šie pasiūlymai ir aspektai susijęs su investicijomis. Praėjusią savaitę Briuselėje vyko atitinkama konferencija, taip pat lankiausi New York'e prieš tris keturias savaitės buvau susitikęs su privatos sektoriaus atstovais ir aptarėme su jais šios klausimus. Privatus sektorius yra pasirengęs investuoti, tačiau jis prašo mūsų teisinio ilgalaikio aiškumo ir e, iš verslo struktūrų, kurie nori investuoti šios ilgalaikius projektus, aš dažniausiai girdžiu tą pageidavimą dėl teisinio aiškumo, užtikrintumo iki 2030 metų. 20 e, metai ateis netrukus, taigi mums reikia e, ilgalaikio teisinio aiškumo. Privataus sektoriaus atstovams norintiems investuoti į šį sektorių e, tam, kad e, mūsų veiksmai 2030-aisiais atitiktų poziciją patvirtintą 40-ųjų metų ir taip pat atitiktų mūsų tvaraus vystimosi tikslus. Taigi ta, tas signalas prieš šiam sektoriui, kurį galėtų pasiūsti Europą dėl nuseklumo, dėl aiškumo, galėtų paskatinti atitinkamas iniciatyvas taip kaip Deloras 92 metais kuomet pristatė tam tikras iniciatyvas dėl ES ateities, buvo kritikuojamas dėl to, kad e, tie e, siūlomi standartai yra per daug griežti, per brangiai kainuos, tačiau kaip viskas pakrypo, visi po to tos standartus perėmė ir jeigu mes dabar nustatysime standartus atinkamus iki 2300 metų ES, tai visas likęs pasaulis taip pat norės juos pradėti taikyti ir tokiu būdu bus sukurta daugiau saugumo ir stabilumo. Dėl daugia šalių suinteresuotų subjektų forumo, dėl tas platformos, jos e, pobūdžio ir e, galimybių joje dalyvauti suinteresuotams šalims. Tai mums svarbu rasti būdų tinkamai bendrauti su tais žmonėmis, kurie prašė sukūrė galutinį rezultatą mūsų veiklos. Mums svarbu bendarbiauti su savildos struktūromis, tai glaudžiai bendarbiaujame su regionų komitetu kuris savo ruoštų su savo nariais glaudžiai bendradarbiauja ir tokiu būdu mes pasiekėme vietos savivaldos institucijas, kurios nedalyvauja šioje sistemoje ir būtent per tą e, daugia šalę platformą e, užtikriname, kad regionų e, komitetas taip pat suvoktų būtinybę uh, bendrauti tarpusavį tam, kad tie procesai vyktų ne tik tame Briuselio burbule ir kad tie nauji Briuselio burbulai nebūtų nuolat e, pučiami. Taigi e, yra numatyta įvairius specifinius renginius organizuoti, e, net ne vien tos daugišas platformos kontekste, tačiau ir atskirai po to informuoti platformos dalyvius. Aš noriu pasakyti, kad iš tiesų tiek daug yra suinteresuotų dalyvauti šioje sistemoje ir platformoje. Tikiuosi, kad sugebėsime sukurti tokią sistemą, kuri bus veiksminga. Suprantu pono Florenso pastabas dėl žemdirbių, jos atitinka didžiąją dalimi tai, ką anksčiau sakiau, atsakydamas ankstesnius klausimus, noriu tik tai dar kartą aiškiai pakartoti, kad nepasieksime reikiamų rezultatų, nedalyvaujant ūkininkams arba nukreipdami savo veiksmus prieš juos. Mums reikia, kad jie didesnė dalimi dalyvautų vykstančiuose procesuose, todėl mums reikia ir naujų technologijų tam, kad ūkininkus patrauktume į savo pusę, nes e, ypač žalinimo e, srityje <clears throat> dabar bandomos spręsti ūkininkų problemos, ypač tose šalyse, kuriuose ūkių dydžiai yra pakankamai maži, praktiškai yra neįgyvendinami. Ir Filas Hauganas dabar ieško naujų technologijų, nuotolinių technologijų, stebėjimo sistemų, iš oro e, tarpusavėje sąveikaujančių sistemų, kuris pastelkus būtų galima sumažinti spaudimą, kurį patiria žemdirbėjai ir iš tiesų jauni ūkininkai aiškiai suvokia būtinybę spręsti aplinkosaugos problemas. Ir aš pakankamai e, entuziastingai nusiteikęs šiuo klausimu, mes šiek Čia tikrai galima sulaužyti tam tikrus tradicinius stereotipus, taip pat susijusius ir mūsų, su mūsų veiklos metodais. Kalbant apie Orguso konvenciją, visiškai e, suprantu problemos svarbą, apie kurią kalbėjo ponė Harms šiuo metu. Mes e, bandome apibrėžti savo poziciją, aš tik tai norėčiau paskatinti vadovautis e, apdairumo principu, tinkamai suvokti teisinį situaciją, ES visuomet pasisakė už prisijungimą prie Orguso konvencijos ir Orguso konvencijos struktūrų sprendimai privalo atitikti ES teisinę santvarką ir Orguso konvencijos sprendimais ES sutarčių nuostatos negali būti keičiamas. Tokia yra mūsų pozicija, tačiau šiuo metu mes vertiname situaciją, pirmiausia metu pristatysime savo poziciją, ponia Harms teisi sakydama, kad e, šią problemą reikia spręsti ir šiuo metu galiu pasakyti, kad e, dabar mes vertiname tą būtinybę užtikrinti tam tikrą aiškumą dėl žemės naudojimo, e, ne, atsiprašau, dar dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Jūs prašėte pateikti savo asmenį nuomonę, norėčiau mielai e, ją su jumis pasidalinti, nes esu asmeniškai susidūręs su šia problema tiek užimdamas dabartinės pareigas, tiek ir tuo metu, kai dirbau ministru savo šalies vyriausybėje ir svarstame šį klausimą taryboje. Tuo metu, kai aš buvau ministras, man ir daugumai kolegų buvo labai keista girdėti teiginius, kad, kuriems pritarė visos valstybės išskyrus vieną, kad reikia būtent šią e, kryptimį judėti, tačiau mes privalėjome vadovautis komitologijos procedūra ir tos taisyklės komitologijos procedūros buvo visiškai nepriimtinos visiems, tačiau vis tik tai valstybės narės tuo metu negalėjo atsispirti pagundai siekti sustabdyti e, GMO naudojimą, tuo tarpu komisija laikėsi šiek tiek kitokios pozicijos. Ir tiek dėl, kalbant apie glifosatą, tiek apie GMO, tai e, Žasklas Junkeris yra e, tikrai nepatenkintas dabar vykstančių politinių diskusijų kryptimi Ir šių diskusijų kontekste <clears throat> komisija dabar yra įsprausta į kampą, kuomet valstybės narės praktiškai atsikrato atsakomybės ir palieka šį klausimą spręsti komisijai. Mes manome, kad reikia prisimti didesnę politinės atsakomybės dalį. Šios klausimus taip pat ir valstybių narių atstovams. Jūs paprašėte pateikti mano asmenį vertinimą. Aš manau, kad e, jeigu mes ir toliau tęsime reglamentavimą šioje srityje, turime remtis tik tai mokslininkų išvadomis ir nieko kitų. Žinoma, tos išvados turi būti neabejotinos, jeigu kilt kokios abejonių, reikėtų jas dar kartą patikrinti, tačiau vis tik tai Jeigu jau nuspręstume remtis mokslininkų išvadomis, tai reikėtų ir nusekliai tą daryti, žinoma, visiems prisijimant atitinkamą atsakomybės dalį, taip pat ir tarybai. Dėl žemės naudojimo ir miškininkystės aš tikrai nieko negirdėjau asmeniškai apie tą medinį daugiau aukštį pastatą statomą Manau, kad e, reikia pasinaudoti visomis e, įmanomomis galimybėmis pakeisti mūsų statybos metodus, taip pat ir e, cemento naudojimą, nes per pastarus 15 metų <clears throat> mes vis daugiau naudojame cemento statyboms ir tai visiškai netvarus statymo būdas, nes kartais mes uh, statome pastatus, e, kur gyvenimo laikas yra trumpesnis, tačiau e, naudojame medžiagas, kurias būtų galima perdirbti. Ir aš manau, kad e, medienos naudojimas tikrai čia būtų labai svarbus, tačiau taip pat yra labai svarbus ir didelis iššūkis užtikrinti tvarumą miškininkistės ir miškų ūkio srityje, nes jeigu mes nuspręsime statyti vien tik e, naudojant medieną, tai e, gali kilti rimtų problemų susijusių su biologinės įvairos išsaugojimu. E, po pirmininkė, aš tikiuosi, kad ne piknaudžiau per daug jūsų svetingumu ir pabandžiau atsakyti išsamei į visus užduos klausimus, jeigu ką nors praleidau, tai mielai e, prašau užduoti šios klausimus dar kartą raštu ir e, mano kolegos atsakys dar kartą noriu padėkoti šiandien už šį pasikeitimą nuomonėmis. Dėkoju, ponia komisijos vicepirmininkė. Iš tiesų mes tikimės, kad komisija e, prisims lyderės vaidmenį, vadovaujantį vaidmenį, ypač kalbant apie mokslinius tyrimus. E, ir jeigu kyla ir taip pat mums kyla klausimas, ar, yra, ar vyksta komisijoje diskusijos susijusios su tam tikrų agentūrų veiklos pokyčiais. Ir ar, nes kartais jos remiasi tik savo pačių ekspertų studijomis, o tai yra dalykas, kuris turėtų kreiptis, e, keistis. E, ir Taip pat dėkoju Jums už Jūsų asmeninį požiūrį į anglės pramonę. E, dėkoju Jums už tai, kad apsilankėte šiandien ir linkiu sėkmės Jūsų veikloje. Gerbiami kolegos, tuo ir baigėme mūsų šios dienos posėdį. Norėčiau Jums priminti, kad trečiadienį bus susitikimas su Maršalo salų Respublikos prezidentė. E, Dėkoju.